Proszę Państwa, otwieram nasze spotkanie. Taigi pradėkime mūsų posėdį. Ir šiandien pir, pirma dalis buvo koordinatorių susitikimas, o dabar e, antroji mūsų darbo dalis, antrasis darbo turkės klausimas, tai yra darbo turkės tvirtinimas. Ir taip pat posėdžio protokolo tvirtinimas ankstesnio posėdžio. Ir šios dienos posėdis yra transliuojamas internetu ir e, pas mus apsilankys e, ponė Cielos e, ir dabar šiek tiek sukeitėm darbotvarkę, penktą punktą, nagrinėsim po devinto darbotvarkės punkto. Ir e, turiu pasakyti, kad yra vertimas į prancūzų, vokiečių, pana Faye. De notulen zijn die al goedgekeurd? Want u was net heel snel. Ar jau patvirtiname darbo atvirkis, kad grįžtinė, kiek aš neišgirdau, atsiprašau. Sakiau, kad jeigu pastabų nėra, tai tada darbo atvirkį galima laikyti patvirtintą. Čia kalbam apie protokolą. It's point three. Point three a jest. Chodzi o minut zatwierdzenie. Kalbame apie posėdžių protokolą. Prašau. Van de vorige vergadering wil ik uh, punt 18. Kai dėl praėjusio posėdžio protokolo aš norėčiau pateikti trumpą pastabą. Džiaugiuosi, kad vyko vaisingos diskusijos taip pat ir Strasbūrė. E Ir mes parengėme gerą rezoliuciją, dabar reikia ją įgyvendinti. Ir mano pastabos šiuo klausimu yra tokios, kad visi, į visus sektorius reikia žiūrėti, jeigu kalbėsim apie įgyvendinimą. Nesvarbu, ar kalbam arba e, jautienos augintojus ar kiaulienos gamintojus, turime susitelkti į visas e, sritis. E, mes Niderlanduose būtent tą ir darome. Ir mes naudojame ne vien tik tai e, žemės ūkio fondus, bet reikia užtikrinti tai, kad kas yra pasakyta rezoliucijoje. E, būtų perkelta į tikrovę ir pirmiausia, aišku, gyvendyti žemės ūkio fondų pinigų, o paskui visą kitą. Kaip aš suprantu, metu mes priėmėme jūsų pastabą ir stengsimės ją atsižvelgti. Labai ačiū. O dabar norėčiau perėti prie ketvirto punkto, pirmininko pranešimo. Aš sakiau, kad bus pakeistas septintas punktas, jis bus nagrinėjamas po devinto darbo tvarkės punkto. Ir sakiau, kad yra vertimas į, į prancūzų, vokiečių, italų, nyderlandų, anglų, danų, graiko, ispanų, portugalų, švedų, vengrų, lietuvių, lenkų, bulgarų, rumunų kalbas. Ir dabar e, penktasis klausimas. Tyrimas es valstybės narės pasaulio žemės ūkio rinkų žemės ūkio ir maisto produktų rinkose, dabartinė konkurencinė padėtis ir perspektyvos. Ir norėčiau pradėti nuo komisijos parengto dokumento e, analizės ir šią temą dokumentas e, pristatęs anksčiau šitą prezentaciją yra labai svarbi mūsų komitetui ir kaip žinome, dabar vyksta Rusijos embargas ir tai labai iškraipo prekybinė situacija. Nu, turiu pasakyti, kad reikia atsižvelgti į tas vidaus sąlygas, į e, žemės tūkį ir maisto produktų rinką Europos Sąjungoje. Ir dabar aš norėčiau pakviesti ekspertą, pana Jose Marija Garcia Alveras Koke, kuris atvyko iš Ispanijos Valencijos universiteto, kad jis pristatytų mums sąjungos konkurencinę padėtį žemės ūkio ir maisto produktų rinką ir taip pat yra e, nurodyti, nurodyti priekybos konkurencingumo e, rodikliai ir čia yra taip pat pateikti kai kurie strateginiai pasiūlymai, bendro pobūdžio pasiūlymai ir kaip jau yra įprasta, aš e, prieš aš dabar iš karto sutikiu žodį ekspertui ir prašyčiau pradėti prezentaciją. Taigi labai prašau, laikas jau bėga, skirtas jums. Muchas gracias, señor presidente. Es un placer encontrarme en este foro. Y, eh, bueno... Dėkuoju, pirmininkė, labai malonu dalyvauti šiame iškeliame forume. Studija, apie kurią eina kalba, buvo atlikta pakankamai neseniai. Reikia pasakyti, kad apie 10 procentų ES e, žemės ūkio ir maisto produktų eksportų tenka Rusijai, bet mes pasistengėme pažvelgti plačiau, pažiūrėjome, kaip sektoriai apskritai sekasi ir Europoje, ir pasaulyje. Ir e, mūsų ekspertai taip pat e, paanalizavo kai kuriuos konkurencingumo pagrindinius veiksnius, e, pažvelgėme į konkrečius atvejus e, vertės grandinėje, na ir tada Šioje studijoje pabaigoje suformulavome išvadas ir rekomendacijas. E, studija labai aiškiai parodė, kad ES e, pasaulyje e, yra labai svarbus veiksnys, kai kalbama apie žemės ūkio ir maisto produktus. 87 procentai eksporto yra pridėti E, pridėtinės vertės produktai, bet egzistuoja ir tam tikri e, nerima keliantys elementai. E, studiją rengė šešių šalių ekspertų grupė. Ir visų pirma, pažvelgė į Europos Sąjungos šio sektoriaus konkurencingumą pasaulio rinkose ir pabandė įvertinti taip pat ne vien tik tai žemės ūkio, bet ir kitas politikos rytis, kurios daro poveikį šiam sektoriui. Ką turime galvoje, kai sakome konkurencingumas? E, dėl apibrieščių, galima dar ginčytis, e, bet jeigu remsimės porterio apibrieštimi, tai e, konkurencingumas e, turėtų būti suprantamas horizontaliai. Eina kalba apie produktus, kuriuos galima būtų konkurencingomis kainomis parduoti, užtikrinant adekvačią gražą. Taigi, čia kalbame apie tai, kad e, turi būti generuojamas, generuojamas pajamas, o graža būtų tvari. Kai kalbame apie konkurencingumą, e, galime pažvelgti į jį iš e, dviejų požiūrio taškų. Pirmasis požiūris remiasi tradiciniu konkurencingumo aiškinimu E, kai kalbama apie konkurentus ir tada pralošiantis e, konkurentas e, bando konkuruoti mažesnių kainų pagrindų. Bet Taip pat, tuo pat metu galima kalbėti ir truputį iš kito, iš kito požiūrio taško, kur a, kur ir e, abu konkurentai e, sugeba generuoti e, pakankamą pelną, užtikrindami, kad jų produktai bus arti rinkų. Šioje studijoje bandėme remtis keliais metodais arba trimis požiūriais, kurie vienas kitą papildė. Visų pirma, pabandėme pasinaudoti prekybos įvertinimo standartiniais rodikliais. E, nors daugiau dėmesio skiriame eksportui. E, antras požiūris rėmėsi internetinė apklausa. Buvo E, susisiekta su 158 respondentais 19 valstybių narių. E, tai visų pirma buvo e, akademinių institucijų atstovai, ūkininko organizacijos, valstybės pareigūnai, perdirbėjai, tarp profesinės organizacijos, mažmenininkai ir didmenininkai. Na ir trečiasis metodas buvo pasitelkti atskirus atvejus, žvelgiant į visą vertės grandinę, pradedant nuo gamybos ir einant toliau ir žiūrint, kaip produkto konkurencingumas yra joje įtakojamas. Čia, šiame grafike matote atskirų šalių rezultatus sakysime, jeigu pažiūrėsime eksporto dalį pasaulinėje, e, pasaulinėme eksporte, tai e, pamatysite, kad ES e, rodiklis po truputėlį mažėja, nors pastaruoju metu vėl ėmė po truputį kilti. Taigi vidutinėje perspektyvoje pasaulinėje rinkoje uh, mes matome šiokį tokį sumenkėjimą. Toliau, grinojo eksporto rodiklis. Matome, kad iki 2008 metų šis rodiklis e, nuolat krito, o dabar ima atsigauti. Kitaip sakant, buvome praradę tam tikrą eksporto rinką, o dabar grinasis eksportas atsigauna. Tačiau e, jeigu pažvelgsime į atskiras valstybės narės, tai pamatysime, kad tarp jų yra didelių skirtumų. E, kai kurios e, valstybės veikė gana sėkmingai, tokios kaip Baltijos valstybės Luksemburgas, Lenkija, Portugalija ir Rumunija, o tuo tarpu Danija, Vengrija ir Slovenija patyrė gana didelį nuosmukį. Kitos šalis yra maždaug per vidurį O žiūrint į atskirus sektorius, taip pat yra nemažai skirtumų e, mėsos ir ypač keulienos sektoriuje e, bei vaisių daržovių ir e, grūdų sektoriuje rezultatai pakankamai geri, tuo tarpu, kai kalbama apie aliejinės daržovės, cukrų, E, riebalus ir alyvas, e, situacija toli gražu nėra optimistinė. E, visose 90, 28 valstybėse smuko pieno ir pieno produktų sektorius, o jeigu galbame apie vyno sektorių, tai ES vis dar išlieka pasaulinė lyderė. Taigi, E, jeigu pažiūrėsime į eksporto e, ateitį, galima optimistiškai pažvelgus konstatuoti, kad e, yra nemažas kokybės ir augimo potencialas. Tačiau tuo pat metu, truputį mažiau optimistiškai žvelgiant, reikia užtikrinti, kad ES maisto ir žemės ūkio sektorius e, negali užtikrinti didelio užimtumo. E, svarbiuose sektoriuose prekybos balansas bus negatyvus e, ir užsienio rinkų paklausa čia yra tik tai dalinis sprendimas. Tikimasi pagerėjimo tuose sektoriuose, kurie labiausiai nukentėjo nuo krizės E, viduržėmio jūros e, sektoriai, kurie orientuoti į eksportą, taip pat turėtų aukti, turėtų aukti taip pat ir grūdų eksportas, visų pirma, dėl didėjančios jų paklausos. Taigi, e, kokie konkurencingumo veiksniai daugiausia suvaidino vaidmenį? E, jeigu žiūrėsime apie e, žemės ūkio produktyvumą, tai e, šito veiksnio galimybės yra ribojamos silpnos ūkių struktūros. Labai didelė dalis ūkių ES yra mažesni negu 2 hektarai. E, taip pat e, labai nedidelė tikimybė ir galimybė e, padidinti derlių. Kitas dalykas, kuris įtakoja konkurencingumą, yra gamintojų organizacijų ribotos dėrybinės galios. E, vadinasi, būtina e, skatinti ir didinti gamintojų organizacijų gebėjimus, reikia e, gerinti tų organizacijų valdyseną ir išvengti konflikto tarp e, konkurencingumo, konkurencijos taisyklių ir gamintojų organizacijų. Dar vienas svarbus veiksnys yra inovacijos. E, čia galime būti nusteikę gana optimistiškai, kai žiūrime į agrimaisto sektoriaus potencialą. Nors e, tam tikrų problemų ir tebėra. yra būtina toliau skatinti apsikeitimą know-how vertės grandinėje. E, mokslininkai ir gamintojai dėja nenoriai keičiasi savo žiniomis ir būtent šitą reikėtų ypatingai skatinti. Dabar e, labai trumpai paminėsiu, kas e, rodoma šiame grafike. Eina kalba apie e, ES 15 valstybių narių produktivumą, e, darbo produktivumą lyginant su JAV. Žemės ūkio sektoriuje 15 e, ES valstybių, į kurias čia buvo atsižvelgta, gamina maždaug 60 procentų visos žemės ūkio produkcijos. E, vis tik tenka pripažinti, kad e, per pastarosius keletą metų skirtumas darbo našumo skirtumas tarp JAV ir ES po truputėlį mažėja. E, pažvelgus į e, grūdinių kultūrų derlių, e, turime pasakyti, kad tendencijos yra panašios. Nors kol kas jav derliai, ypač kai kalbame apie kukurūzus, tam tikras kitas kultūras, derliai jungtinėse valstijose kol kas yra didesni, nors pastaraisiais metais e, darbo, darbo našumo e, veiksnys e, Europoje taip pat auga Na, o šiame grafike jūs matote tą mm, kiek valstybės išleidžia e, mokslo tyrimams ir naujoms technologijoms. E, jūs pamatysite, kad e, skaičiai, jeigu lyginsime JAV ir ES, yra daugiau ar mažiau panašus. Ir Viena išvada, kuri labai aiškiai peršasi, žiūrint e, į šį aspektą, yra būtinybė paskatinti privataus kapitalo aktyvesnį panaudojimą. Kaip buvo minėta, mes taip pat e, pažvelgėme į keletą atskirų konkrečių atvejų ir, ir sektorių, e, kalbant apie grūdinės kultūras, e, labai aiškus e, e, kylantis poreikis ir kainų nestabilumas, pieno produktų rinkoje poreikis taip pat kyla, bet didėja taip pat ir rinkos galios. Jautienos sektoriuje stebimas žemas pajamingumas, e, kyla iššūkiai iš Merkosur e, grupės valstybių. Tad e, jeigu pažvelgsime į tai, kokį vaidmenį čia gali suvaidinti politikos formuotojai, tai visų pirma reikėtų, kalbant apie pirmąjį ramstį, patirinėti tiesioginių išmokų poveikį darbo našumui, produktivumui, E, reikia pripažinti, kad kai kurie e, jautresni sektoriai priklauso nuo susietos paramos ir e, jos poveikį toliau reikėtų tirti. Antrajame ramstyje stebime, kad 13 procentų sumažėjo E, šiems reikalams skiriamas biudžetas, tačiau e, sveikinti savęs dėl to pernelyg nereikia. Dabar prekybos e, politika, ji gali suvaidinti svarbu vaidmenį, įtakodama gamybos grandinę. Nors egzistuoja rizika, kad transatlantinė partnerystė uh, gali e, priversti e, mažinti standartus, siekiant bendrojo vardiklio, kuris būtų žemesnis negu kad europiniai standartai. Išlieka tvarumo ir klimato iššūkiai pagal mūsų studiją. E, e, gamintojai ne visada juos e, gerai supranta, bet tuo pat metu e, E, trūksta pripažinimo, kad e, šitie iššūkiai yra ne tiek pro, problema, kiek galimybė ieškoti e, inovacijų. Na ir labai e, greitai paminėsiu pagrindinės išvadas ir rekomendacijas, kurias galima buvo padaryti iš mūsų vertės grandinės atliktos analizės mes e, konstatuojame, kad e, sektorius e, elgesi kol kas pakankamai sėkmingai, tačiau tarp valstybių narių yra tam tikras disbalansas, kai, kurios, kai kurių elgesys ir, ir veikla gerėja, tuo tarpu kitur matomas nuosmukis, tuo tarpu mums reikia, kad vertės grandinė vieningoje rinkoje veiktų nuosekliai. E, deklaravome taip pat būtinybę užtikrinti, ypatingai vidutinėms ir mažoms įmonėms, e, kuo mažesnę naštą sukeliantį reguliavimą ir reglamentavimą. E, socialinė teritorinė sanglauda ir tvarumas turėtų vieni kitus papildyti ir prisidėti prie uh, šio sektoriaus e, konkurencingumo. E, ypač svarbu yra neužmiršti vidaus rinkos, e, nepalikti jos nuo šalyje. Prekybos politika turi užtikrinti, kad bus sukurta strategija, kuri leistų suvienodinti veikimo sąlygas, kad būtų sažningiau konkuruojama pasaulyje. E, šitą e, pasirengę e, pasitelkiant PPO ar TRIPS susitarimus reikia geriau ginti kilmės, produktų kilmės principą. Atrodo, kad kai kalbame apie antrąjį ramstį, esame nepanaudoję visų galimybių, tikriau sakant, esame jų praradę. Na ir dar vienas labai svarbus e, dalykas, kurį rekomenduojame, yra suaktyvinti e, dalyvavimo galimybės viešam ir privačiam kapitalui, kuriant naujas partnerystės mokslo tyrimų ir technologijų srityje. Dėkui. Labai jums ačiū. O dabar prašome uh, Aniukis iš e, Žemės ūkio generalinio direktorato suteikiu žodį jam, e, o paskui perėsime prie parlamento narių klausimų. Chair, uh, Ačiū pirmininkė už tą galimybę pakomentuoti šią studiją. Ši analizė nušviečia ES žemės ūkio ir maisto pramonės konkurencingumo būklę. Čia neblogai duomenų pateikta ir labai svarbus keliami klausimai, aktualūs klausimai. Būtent ar ES virtimas e, grinaja žemės ūkio ir maisto produkto eksportuotoje yra pagristas kažkokiais tai solidžiais duomenimis, ar čia yra kažkokių tai trapumo elementų. Mes manome taip pat, kad yra sričių, kur reikia gilesnių, gilesnės analizės, kad būtų galima pateikti konkrečius atsakymus, remiantis kiekybiniais duomenimis. Trumpai aš čia galėčiau tik tai nurodyti tris tokius aspektus. Visame tekste dualumas tarp to grino kainos konkurencingumo ir konkurencingumo pagristo e, kokybę yra tinkamai kelias, tač, keliamas, tačiau studijos rezultatai e, kartais sunkiai interpretuojami. Ir šios dvi konkurencingumo pusės kartais ne visai aiškiai matomos. Antra, reikia gerinti analitinius sugebėjimus, e, ne tik kalbant apie žemės ūkį, o ir apskritai apie ekonomiką kaip kurti papildomą vertę e, privačių prekių gamyboje. Tai yra bendras iššūkis visai ekonomikai. Antras dalykas. Mūsų nuomonė ES konkurencingumo negalima vertinti pagal vieną faktą, kad ES rinkos dalis pasaulyje sumažėjo nuo pirmųjų iki dešimtųjų metų didelis besivystančių ekonomikų e, rinkos dalies augimas, kur žemės ūkis patiria bumą kai kuriuose šalise. Žinoma, turėjo poveikį ES sugebėjimams išlaikyti pasaulinės rinkos dalį. ES, aišku, e, pasiekusi tam tikrą našumo lygio ribą ir čia jau sunku ko nors pagerinti. Tačiau mes galime e, pagerinti tuos e, eksporto paslaugų sektorių situaciją, nes e, čia situacija prastesnė. Tač... Tačiau kaip paaiškinti, kad kai kuriais atvejais vertė pagerėjo, kai kuriais atvejais netgi kiekybė eksporto. Keli tyrimai rodo, kad e, vaizdas yra kur kas subtilesnis. Nepaisant šios studijos rezultatų, kad e, pirmojo ramščio sritis e, čia yra prasta situacija. Mes manome, kad abiejų ramščių tinkamas panaudojimas nepakankamai įvertintas. Tiesioginių išmokų srityje pozityvus indėlis prie ūkininkų pajamų e, egzistuoja, tačiau e, įrodymų, kad e, ryšys tarp subsidijų ir gamybos būtent veda mus prie gamybos orientuotos į rinką yra ignoruojamas. Na ir mes nenorime pasakyti, kad pozityvus e, tyrimo vertinimas būtų, turėtų būti kitoks. Mes tikimės, kad rasime sričių, kur dar galima daugiau aiškumo rasti galimoms rekomendacijoms dėl tolesnės politikos ateityje. Ačiū. Gerbėmėji, devyni asmenys prašė žodžio, jeigu suprantu teisingai, kad daugiau niekas nenorėtų dalyvauti diskusiją ir užduoti klausimus. Taip, ponia, jūs dešimtoji, dabar baigiu sąrašo sudarimą. Vienuolika. Viskas galas, nes aš 17.30 atvyks pas mus komisaras Čiagas, taigi kiekvienų klausimų skirtume tai pusantros minutės. Taigi pusantros minutės um, užduoti klausimą, kad ekspertas turėtų daugiau laiko atsakyti. Pirmiausia, ponas Test, pusantros minutės. Ačiū už labai įdomų pristatymą ir dabar trumpas klausimas. Sakėte, kad 13 procentų sumažintas ES biudžetas žemės ūkija ir jūs sakote, kad e, žalinimo rezultate gali būti tas skaičius didesnis. Pavyzdžiui, Bavarijoje kalbama, kad po 900 eurų mokama už laukus, kur žydė gėlės. Ir nėra papildomų reikalavimų žalinimui. Tai, tai 13 procentų, man atrodo, gana optimistiškas vertinimas. Sakyčiau, kad būtų apie 30 procentų čia turėtų būti. Ir čia kalbam apie produktivumo mažėjimą. O kai dėl komisijos pasisakymo dėl pirmojo ir antrojo ramščių. Tai manau, kad problema yra ta, kad reikia viską skaičiuoti skirtingai, vertinant e, žalimo politiką. Ir ką tai reikš ūkininkams nes e, tai lems didžiulį ūkininkų darbo našumo sumažėjimą. Ką Jūs apie tai manote? Kitas kalbėtas. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti e, už e, intriguojantį tyrimą. Mes jį, aišku, detaliai panalizuosime. Čia informacijos yra labai daug. Jūs minėjote našumą ir kalbėjote apie tai, kad ES tampa svarbia aukštos, didelės pridėtinės vertės maisto produktų eksportuotoje. Kokia yra šio eksporto dalies, koks yra šios eksporto dalies svoris? Čia atrodo nėra tai minima. Koks yra konkurencijos iškraipimo poveikis dėl skirtingų taisyklių, kurios taikomos ES gamintojams ir kitų šalių gamintojams, nes mes su jais konkuruojame tarptautinėse rinkose. Tačiau mūsų kokybės standartai yra griežtesni, aišku, mes jais didžiuojamės, bet taip pat turime ir gyvūnų gerovės taisyklės, kuriomis didžiuojamės, tačiau kitose pasaulio vietose tokių griežtų nuostatų nėra, o tai daro įtaką mūsų konkurencingumui. Ką manytumėte apie tai? Toliau. Dėkuoju, panas Hausling. Ja, vielen Dank für die Studie. Panas Hausling. Ačiū už šį puikų tyrimą. Mes jau metų metus tvirtiname apie, tai apie mūsų eksportą, tačiau vaizdas nėra toksai rožinis. Turiu du, du konkrečius klausimus. Kokiu mastu yra mūsų eksporto strategija priklausoma nuo tiesioginių išmokų? Pavyzdžiui, pieno augintojai negali gaminti, gaminti pieno po 30 centų už litrą tačiau jie priversti konkuruoti pasaulinėje rinkoje. Jeigu mokėjimų išmokų nebus, tai konkurencija visiškai bus nepakeliama. Ir visą tai apie sėkmingus projektus susijusiu keulieną. Tai kaip yra su pašarais iš trečiųjų šalių, kurie atrodo yra importuojami Europos Sąjunga pigiai Įsivaizduojame, kad toks importas visada bus prieinamas. Ką tai reikštų konkurencija, jeigu staiga toks importas dinktų? Na ir trečia, ūkiniams, kas yra svarbu, jūs sakėte, kad yra per daug mažų ūkininkų, ūkių Europoje. jeigu tų mažų ūkininkų neliks, tai kaip bus su tą pridėtinę vertę? Pone Sandra, toliau. Ačiū pirmininkė. Turiu štai tokį klausimą šiame, šioje studijoje. Ar, ar joje kalbate apie mažų ūkininkų vaidmenį, jų vaidmuo pasaulio rinkose mažėja dėl to. Ir dėl to, kad bendro žemės ūkio politika yra daugiau orientuota į eksportą. Ponas Bovė. Bonjour. Euh, Labadiena. Klausimas apie našumą, na, nemanau, kad yra geras požiūris, ta prasme, kad šiandien eksportas pas yra, nėra labai aiškus. Ir jeigu pažiūrėsime į trečiųjų šalių eksportą, tai dabar yra auga ir pasidalinimas tarp trijų grupių – Europos, Junktinių valstijų ir e, Europos Europa, Junktinės valstijos ir e, Naujoji Zelandija. Ir tai kelia didžiulę problemą. Tai niekokios naudos nėra iš eksporto žemės ūkiui. Ir išvadojuose jūs sakote, kad reikėtų besti dvišalės dėrybas. Ir šitas dvišalės sutartis e, darys didelį, e, didelį įtaką žem, mūsų žemės ūkių gamintojams nes dabar kalbam apie 10-15 mm, procentų jautinos gamyba, kuri gali būti paliesta. Taigi remiantis eksporto strategiją, tai tikrai neduoda jokios naudos žemės tokio darbuotojams ir tikrai neišanks, negaliu pasakyti, kad yra kažkas. Dziękuję, pan poseł. Dėkuoju, panas Belder. Prašome. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Dit is een interessante studie. Ook hartelijk dank voor uw interessante voordracht. Ačiū pirmininkė. Labai įdomus studijos pristatymas. Labai ačiū. Kalbant apie Europos Sąjungos sektoriaus konkurencingumą, tai jūs minėjote taip pat ir tą transatlantinę partnerystę sutartį. Ir sakėte, kad reikia išlaikyti vienodas žaidimo sąlygas. 18 puslapyje kalbame apie E, transatlantinį investicinių investicinę ir partnerystę. E, tai gali pakirsti ūkininkų konkurencingumą, kiek mes, kokiu mastu mes leisime užpildyti mūsų rinkas produktais, kurie pagaminti pagal mažesnius standartus. Norėčiau žinoti, kokia yra Europos komisijos strategija šią prasme. Toliau panas Danta. Merci. Dėkoju. Paprastas klausimas. Jūs pasisakymę teigiate, kad mm, gamintojų dirbinės kalios yra ribojamos ir jam trukdo konkurencinės taisyklės. Jūsų tyrimas buvo atliktas remintis mm, senais teisės aktais 13 metais. Ir e, jūs neatsižvelgite į naujas teisės aktų versijas. Dziękuję. Dėkuoju. Dabar ponas Liuazo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mums Prancūzijoje konkurencingumo elementas na, atsižvelgia tris, skirtumas į tris dalykus. Pirmiausia, konkurencija e, mums tikrai e, yra labai griežta ir yra griežtesnės taisyklės negu, pavyzdžiui, Brazilijoje ir Junktinėse valstijose. Ir jos tik tai nustato minimumą. Be to nepamirškime ir Rusijos, kuri vysto savo žemės ūkį ir tampa konkurencingesnė rinkoje. Toliau antras dalykas. Kaip ateitie mes galėsim būti konkurencingi, e, jeigu pavyzdžiui mokesčiai didėja nuo 3 iki 5 procentų ir toliau Kaip Prancūzija galėtų eksportuoti produktus, kaip cukrus, e, mėsa, jeigu nėra kažkokių mm, taisyklių? Dėkuoju. Dziękuję, pan pos... Dėkuoju, ponas Vaičiachovskiai. Dziękuję. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju už įdomią prezentaciją. Jeigu teisingai suprantu, 34 puslapyje lentelė, kuri rodo, kad ES dalyvavimas ES e, pasaulio rinkose sumažėjo nuo 23 iki 15 procentų. Tai liudija, kad labai greitai Europos žemės ūkis silpnėja, e, kalbant apie pasaulinę konkurenciją. Taigi aš turiu klausimą. Ar matom problemą dėl to, kad trūksta tokių e, indikatorių, kuri leistų palyginti pozicijas pasaulio rinkose, lyginant atskirų valstybių žemės ūkio produkciją. Nes jeigu, pavyzdžiui, žiūriu į Eurostato duomenis, tai iš jų darosi aišku, kad Lenkija yra, na, pavyzdžiui, labai svarbus kavos arba herbatos eksportuotojas. Nors šiaip tai e, pas, tie, tie produktai Lenkijos žemės ūkio neturi nieko bendro. Tai aš manau, kad reikėtų nustatyti tokius rodiklius, kurie tiksliai nurodo konkrečių šalių žemės ūkio produkcijas, nes kitu atveju padarysim neteisingas iš išvadas, nes, pavyzdžiui, ar, ar čia kažkokie produktai e, auginami Pabaltyje arba Lenkijoje, o, sakysim, Danijoje krizė. Taigi, e, pavyzdžiui, naujosios. E, es šalis turi rimtų problemų su žemės ūkija ir tai visiškai neatsispindi statistikoje, kai nekalbame apie konkrečios valstybės grinai žemės ūkio produkciją. Dėkuoju. Zrus ir paskui. Dabar suteiksiu žodį ponui Lope. Ačiū pirmininkė. E, iš tikrųjų studijos, kai daromos, tai skaičiai įmami šiek tiek praeities, o gyvenam dabartyje. Ir e, tai, kad keli mėnesiai veikianti Rusijos krizė, e, mes praktiškai nematom rezultato. Reiktų, mano galva, pabandyti E, paprognozuoti kas gi darysis keturioliktais metais kas gi darysis penkioliktais metais dėl tokios situacijos ir jūs savo pranešime minėjot kaip trūkumus tai gamintojų organizacijų ribotas derybų galias ir mažus ūkius europoje bet visiškai nepasiūlėt e, išvadose ir rekomendacijose pasiūlymų šitose srityse ir nebuvo jokių palyginimų. Atskirose šalyse yra e, daug susivieniję į gamintojų organizacijas, ten 70-80 procentų, pavyzdžiui, Lietuvoje tik 15 procentų. Kokiegi skirtumai e, tarp šalių, kuriuose yra ūkinės organizacijos, ar nėra? Ar jas reikia skatinti, ar jas reikia nekurti? Gal kažkokį kitokį kooperavimo sistemą imti, gal apjungti e, žaliavų gamybą ir pardavimą ir perdirbimą tai iš tikrųjų būtų daug suprantamiau arba kaip rekomendacija galbūt reikia kietai sutvarkyti atsiskaitymo grandinę kad visi galėtų vienodai veikti. ačiū. Dziękuję pani poseł Aguilera. Bardzo proszę. Dziękuję. Dobra, pana Bułgara. Gracias, señor presidente. Quisiera felicitar. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju ponui Alvarui Kokė už puikų pristatymą. Ir jis apšvilgė labai svarbius klausimus. Mes turėtume išanalizuoti e, šitą tyrimą. Porą konkrečių klausimų, jeigu galima. Na, ankstesčių kalbėjusieji taip pat darė nuorodą šitos klausimus, tačiau aš norėčiau, kad jūs, na, detaliau atsakytumėte. Jūs teigiate, kad ūkininkai turi nedaug dėrybinių galių ir kad jie visi varžomi šitų konkurencijos taisyklių, kurios yra per daug griežtos. Bet jūs tikite, kad nėra aiškios konkrečios bendros organizacijos. Tai aš norėčiau žinoti, ar jūs žvelgėt į tą ūkininkų organizacijų vaidmenį ir kaip jos reaguoja šitas taisyklės primestas joms, kaip ūkininkai sektoriuje E, įgyvendina visas taisyklės, šias taisyklės valstybėse narėse. Kaip šitos taisyklės yra skirtingai taikomos įvairiose valstybėse narėse. Ir taip pat dėl kooperatyvų, kooperatyvų struktūrų. Ar jie padeda tinkamai organizuoti ir valdyti? Dėkoju. Ar jūs, ponė, norite dar pasisakyti dėl, dėl konkrečių paliestų problemų prieš suteikiant žodį ekspertui? Okay, bardzo proszę. Prašome. Thank you very much, uh, Chair. Only three brief. Ačiū. Labai trumpai e, dėl klausimų, kuris skirtų komisijai. Visų pirma, dėl e, dėl šalinimo ir jo poveikiai e, žemės ūkiui. Taigi, kaip ten bebūtų, į tai e, gerina žemės kokybę ir mažina išmetalus. Žalinimas taip pat susijęs su grūtinėmis kultūromis, jų įvairovė, su sojos kultūra ir jis taip pat yra susijęs su EFA. Ir aišku, tai yra labai sudėtingas ir problematiškas dalykas, negu anksčiau buvo manoma, bet EFA yra susiję tik tai su vienu, dviem procentais tariamos žemės. Tai apie tai kalbėsim kitais metais. Ir nenoriu diskutuoti klausimo netinkamame kontekste. Taigi, e, gamyba bus tik labai nedidelė. Dėl tiesiog neišmok vaidmens. Didžiausia problema Europos žemės ūkio tiesioginių išmokų yra tai, kad jie nėra susijęs su konkurencingumu. Ir mes teigiame, kad 2020 yra tipiškas pavyzdys, kad yra E, tipiškos ir struktūrinės išmokos ir ES bus konkurencingesnė mm, ekonominį požiūrį, jeigu bus tiesioginės išmokos, bet mes mokame labai didelės socialinės mm, kainas, jeigu yra atsisakoma užsimti žemės ūkių, e, ypač jauriuose regionuose ir taip visą laiką buvo, nes reikia turėti subalansuotą požiūrį, kuris atsižvelgia į ekonominius, socialinius e, aplinkos saugos aspektus ir galiausiai ar prekyba vaidina kažkokį vaidmenį ar ne. Jeigu pažiūrėsime faktus, tai Europa e, turi stabilų, galbūt šiek tiek mažėjantį gyventojų skaičių, pasaulio gyventojų skaičių saugo Europa ir e, turi e, BVP augimą ir m, mm, jis augo greičiau negu mes. Ir Europa pa, e, pasiekė tokį lygį, kad m, mm, maisto jau yra prisotinta visuomenė. Pasaulyje maisto dar kai kur trūksta ir mūsų našumas yra labai didelis, atsižvelgiant į žemės ūkio kaštus. Taigi, jeigu Europa pasinaudos papildomomis galimybėmis, kurios yra kitur pasaulyje, tai Europa pralaimės. Pralaimės ir žemės ūkio požiūrių, ir augimo požiūrių taip pat ir dėl naujo galimybių savo sektoriui. Mes galime pridėti vertę tam, ką mes jau gaminame ir yra konkretus pavyzdžiai, kas buvo daroma per pastarus dešimt metų. Ačiū. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Labai ačiū. O dabar, ponė pranešėjų, e, ar galėtumėte trumpai atsakyti iškeltus klausimus ir problemas? Eh, muchas eh, gracias, señor presidente. Dėkuoju, pirmininkė. E, buvo pakankamai gilių ir išsamių klausimų užduota. Pabandysiu atsakyti. Labai atsiprašau, jeigu ką gal ir praleisiu. E, bet kuriuo atveju mūsų studija vieną tikslą tikrai pasiekė, o tai yra paskatino diskusiją ir atkreipė dėmesį Europos parlamente, komisijoje, kitose Europos institucijose į tai, kad ši problema nusipelno sprendimo. Pradant nuo pono Janotis paminėtų aspektų. Mūsų apžvalgoje, studijoje mes e, iš tikrųjų kalbėjome apie du požiūrius į konkurencingumą ir labai ačiū už jūsų pasiūlymus. Kitose studijose mes būtinai panalizuosime ir tai, ką jūs siūlote. Iš tikrųjų e, yra galimybė, kad pokyčiai subsidijų srityje galėjo vienai par kitaip e, įtakoti rinkos dalį. E, toli gražu taip pat niekas nesiūlo atsisakyti pirmojo ramščio, bet jeigu pažiūrėsime į antrojo ramščio veiksmingumą, kai paminėjome, kad ten biudžetas buvo apkarpytas, tai visas reikalas nesusiveda vien į 13 procentų. E, Ta nukarpimą reikia taip pat matyti regioninio ir nacionalinio įgyvendinimo kontekste. Kalbame apie tokį ramstį, kur veikia bendras finansavimas. Reikalas tas, kad kai kurių priemonių valstybės narės jau tiesiog nebegali bendrai finansuoti. Taigi turime galvoti ne tik apie patį ramstį kaip tokį, bet ir apie tas taisyklės, pagal kurias jisai yra įgyvendinamas. Taip, maži ūkininkai, maži ūkiai yra labai svarbus elementas ir aš niekad nesakiau, kad e, jų nereikia kai aš sakiau, kad gal yra apie 6 milijonus smulkių ūkių turinčių mažiau kaip 2 hektarus, tai nereikia suprasti tiesmukai. Daug iš tų ūkių yra įvairių kooperatyvų nariai, o tuos kooperatyvus reikia ir toliau skatinti. Reikia skatinti tą kooperatyvų judėjimą ir tarp valstybinių mastų. Kita problema yra tai, kad kai kuriuose valstybėse narėse didžiuma ūkininkų yra labai pagyvenę žmonės, e, net virš 70 metų sulaukia. Ir tai, žinoma, kelia problemų, jeigu kalbam apie švietimą, naujų, naujų dalykų dėgymą būtina sustelti ties naujos kartos ūkininkų rengimą. Akivaizdu, kad e, vienas iš svarbiausių elementų yra rinkos. Mūsų e, eksporto rinkos dalis E, atitinka e, visus kitus veiksnius, kuriuos aš paminėjau. E, problemos daugiausia kyla su, kai kalbame apie vidaus poreikį. Čia reikia visų pirma išspręsti problemas. Reikia užtikrinti geresnį rinkos organizaciją, reikia įtraukti visus suinteresuotuosius, kokio masto jie bebūtų į tą rinką ir e, reikia pasižiūrėti, kas vyksta su išorės rinkų paklausos rodikliais. Na ir dar vienas dalykas, tai ES svoris e, pasaulinėje rinkoje. Mes akcentuojame, kad reikia ginti europinės vertybės, e, europinį modelį, kuris remiasi socialiniais principais, aplinkosaugos principais. Ir visą tai reikia kelti tarptautinių mastų iki pat e, PPO lygio. E, tos vertybės e, gali ir leidžia kurti konkurencingą produkciją Ir kaip galime to pasiekti? Galime to pasiekti, užtikrindami, kad know-how bus e, perdodamas greičiau, ne tik tai iš apačios viršų, bet ir iš viršaus į apačią, kad bus remiami smulkus ūkininkai. Turime e, labiau ir veiksmingiau panaudoti ūkininkų sukauptas tradicinės žinias. Dėkuoju, mes prie šitas temas dar grįšim ir pažiūrėsim, kokios yra vidaus sąlygos, kaip jos apsprendžia e, situaciją Europos Sąjungoje, kalbant apie bendrą žemės ūkio politiką. Ir galime pasakyti, kad kas kart daugiau jau nuo mūsų nebepriklauso, bet priklauso nuo mm, vidaus aplinkybių. Baigėme šitą darbo tvarkės punktą, labai dėkoju pranešėjui ir man labai malonu pristatyti jums e, pono komisarą Ciolos, nes jį pakvietėme ir jis kalbės apie problemas, apie mm, susijusias su komisijos darbą, pateiks vertinimus šio laikotarpio ir ponas komisaras e, yra atsakingas už žemės ūkio klausimas, jau penketą metų dirba šį darbą, mes daugelį kartų su juo susitikome, vyko įvairiais diskusijos, apelėtėme sunkes temas, labai trumpas sunkes temas ir mes kalbėjome bendrą žemės ūkio politiką ir taip pat kalbėjome apie įvairius sprendimus, Kaip žinote, šita reforma dar yra įgyvendinama ir mes turim čia tikrai turtingą patirtį šitoje srityje ir džiaugiamės, kad šiandien galime pasikeisti e, nuomonėmis. Aš tikrai labai dėkoju, kad priėmėte kvietimą ir dabar labai prašau žodis jums. O po to pasikeisime nuomonėmis, požiūrės ir žinoma e, turime laiko iki 18.30. Taigi, ponė komisarė, prašome. Merci, euh, monsieur le... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Žinoma, čia man labai malonu patiriu stiprias emocijas, apsilankydamas pas jūs, kadangi aš jau baigiau savo kadenciją, aš atsimenu, kad mes turėjom labai daug susitikimų ir e, penki metai, ne, ne visai penki metai, kai aš dalyvau kai buvo paskirtas į Žemės ūkio e, komisaro postą ir kai kurie jūsų dalyvavo. Per šitą kadenciją mes tikrai gyveninome Žemės ūkio reformą ir jūs, aišku, dar prisimenate ankstesnį pavadinimą. Ir tai tikrai šitie klausimai buvo politiniai, ekonominiai, instituciniai klausimai. Ir su BŽUP reforma mes siekėme paskatinti žemės, Europos žemės ūkio tvarumą, stiprumą ir plėtrą, bet e, reikia išlaikyti ir skirti atitinkamą biudžetą bendrai žemės ūkio politikai, nes, žinote, e, kalbėjome ir apie reformą atsižvelgiant į biudžeto perspektyvą, atsižvelgiant į Lisabonas sutartį, kuri E, parlamentui ir tarybai suteikia vienodas galias, priimant sprendimus, tiesiekuros sprendimus, įskaitant ir šiandien žemės ūkio politikos reformos sprendimą. E, primenu, e, prisimenu klausimus, kuriuos jūs man uždavėte per, šitą klaus, per šitos susitikimus ir klausėte, ar bus evoliucija ar revoliucija. Ir aš sakiau, kad bus evoliucija kad ji turėtų eiti tinkamą kryptimi. Taigi mes vykdėme reformą bendro žemės ūkio politikos ir jos tikslas buvo ne vien tik tai suteikti ūkininkams priemonės, kurias leisų jiems eiti į priekį, bet taip pat suteikti žemės, bendrai žemės ūkio politikai naują, naują teisėtumo lygį visuomenėje te, tai, ir, ir kiek tai yra susijęs su žemės ūkio produktų gamyba ir taip pat suteikia į naują lygmenį tarptautinėje arenoje. Tai taip pat labai svarbus darbas ekonominių, komercinių, socialinių požiūrių. Ir iš pradžių jūs taip pat prisimenate prieš pradedant reformą vien tik tai kalbėjom, kad žemės ūkio produkto, produktai ir žemės ūkio klausimai buvo aptari ir kitur. Ir man atrodė, kad labai svarbu, kad nelaikyti žemės ūkio produktų ir žemės ūkio klausimų nelaikyti tik tai nesvarstyti jų tarptų profesionalų, kurie yra žemės ūkio darbuotojai, bet aptarti juos plačiau visoje Europoje, visoje visuomenėje. Ir mes su visa visuomenė pasitarėme prieš padėdami reformą. Mes taip pat galime išlaikyti nemenką biudžeto dalį, skirti jai bendrai žemės ūkio politikai ir laikytis žalinimo principų, užtikrinti tiek ekonominė, tiek ekologinė konkurencija, padėti plėsti mūsų žemės ūkių. Tačiau yra ir užtikrintas lankstumas valstybėms narėjams įgyventinti šią reformą, atsižvelgiant į tai, kad ES yra 28 valstybės narės, kad yra labai skirtingas žemės ūkis, skirtingi skirting, skirtingos žemės, skirtingos šalis. Ir mes žinome, kad bendroje rinkoje mes taikysime bendrosios žemės tokio politikos, grįsdami ją bendrais principais ir instrumentais, tačiau užtikrinsim pakankamą lankstumą valstybėms narėms ir regionams, kad jie galėtų laisvai veikti savo, ne, savo teritorijose. Kai dėl tiesioginių išmokų mes perėjami e, kriterijus, kurie buvo labai ginčiami, kadangi buvo neatsižvelgta į konkrečius žemės savybės ir dėl tiesiog nišmokų teikimą mes tikrai vėlgi e, užtikrino didesnį tikslingumą ir lankstumą. Kiekvienoje valstybė narėje atskiriai. Mes orient, orientavomės į šitas tiesioginės išmokas kaip galimybę užtikrinti pakankamas pajamas, tačiau šitas tiesioginės išmokos e, susiję ir su visuomenės gerovė ir e, žemės ūkio darbuotojų gerovė. Taip pat šioje reformoje pabrėžėme tai, kad reikia atnaujinti e, kar, kartą, kad užtikrintume ateitį e, žemės ūkio produkcijai, kad tai būtų atsinaujinanti profesija. Ir taip pat ne vien tik tai yra svarbu žemės, žemės ūkio įvairovė, bet ir tai, kad Europos Sąjungoje yra trapios, jautrios sritis. Ir čia atsižvelgiant į rinkos lankstumą, mes teikiam naujų galimybių kalnų e, zonams ir jautrioms nedėlingoms žemėms, kad, jos galėtų, kad žmonės galėtų toliau plėsti žemės ūkio veiklą. Kalbant apie rinkos priemonės, mes e, tikrai siekime užtikrinti tinkamą saugumą, kuris leistų veikti ne vien tik tai sunkiose situacijose, krizinėse situacijose, nes reikia užtikrinti, kad žemės ūkio darbuotojas turės galimybę nuspręsti, ką jis augins ir ką jis parduos e, rinkoje, bet mes negalime leisti, kad žemės ūkio darbuotojai patirtų visus e, rinkos pavojus ir kad būtų atsižvelgiama į rinkos mokyčius kaip įmanoma greičiau ir efektyviau. Taigi mes tengiamės sukurti krizinį rezervą ir sunkiu atveju, nelaimės atveju mes tengiamės reaguoti, tink, tinkamai reaguoti. Ir jau jūs išbandėte šitos instrumentus. Na, aišku, dėja, kad tai yra vyko labai anksti, kuris ta krizė dėl Rusijos embargo. Jeigu, pavyzdžiui, palyginsim su pieno krize devintais metais, tai komisija turėjo papildomų galimybių reaguoti, daug greičiau reaguoti, netgi negu tada, kai mes darydom kiekvieną etapą atskirai, bet mes dabar galėtume reaguoti laisviau ir reaguoti, pavyzdžiui, į situaciją vaistų rinkoje, taip pat kaip ir pieno rinkoje. Ir kalbant apie naujus instrumentus, aš tikrai pasaky, turiu pasakyti, kad mūsų direktoratas siekia užtikrinti, ką, kaip tinkamiau renktis pagrindiniais teisės aktais, kaip užtikrinti, kad būtų viskas aišku, jog per ateinančius penkius metus mes vėlgi reaguosim, kai bus sunkios biudžetinės situacijos, nors yra ribotas biudžetas, taigi tikrai reikia efektyviai veikti ir efektyviai reaguoti. Mes taip pat iš mm, jo taikome konkurencijos taisyklės ir atsižvelgėm žemės ūkio specifiką, netgi jeigu šitoje srityje ir ypač kai kalbam apie maisto grandinę, mes imėmės priemonių sustiprinti žemės ūkio darbuotojų ir jų organizacijų vaidmenį, bet aišku, dar yra daug, daug darbo padaryti šioje srityje ir dabartinė komisija parengė komunikatą, kuris, mano nuomonė, atveria galimybės veiksmams, kad galėtume siekti tikslų per ateinančius metus ir mėnesius, siekiant dar labiau sustikrinti žemės ūkio darbuotojų vaidmenį maisto grandinėje, grandinės kūrime. Ir toliau dėl žemės ūkio plėt, kaimų plėtros ateityje tai tikrai bus galimybė kurti naujas darbo vietas. Taigi reikėtų išlaikyti darbo vietas turimas žemės ūkyje ir taip pat įtraukti naujus, jaunus e, žemės ūkio darbuotojus ir žemės ūkis kaimo plėtra yra taip pat priemonė plėsti ir Ir, ir daryti įvairesnį žemės ūkio veiklą kaimo e, srityje ir yra įvairius investavimo priemonės ir paramos priemonės jautriausiose zonose. Būtent tai, ką turime pirmame e, ramstyje, tai yra tiesioginės išmokos ir rinkos priemonės. Taigi mes tiekime užtikti papildomumą tarp pirmojo ir antrojo ramščio. Man atrodo, kad yra įvykdyta, kadangi turime daug papildomų priemonių ir be jokios abejonės, kalbant apie šitą papildomumą, tolesnė reforma, e, bendru žemės ūkio politikos e, pritaikymas padės dar nusenklesnį evoliuciją ir padės užtikrinti ben, šitų bendrų, bendrų žemės ūkio politikos ramščių papildomumą, e, taip pat įtraukiant ir kitas e, priemonės prieinamas Europos Sąjungoje, nes jeigu kalbama apie augimą ir darbo vietų kūrimą, tai žemės ūkija tikrai yra didelė rezervai ir augimui, ir darbo vietų kūrimui, bet aišku, kad mes turime užtikrinti dėsnį papildomumą tarp įvairių finansinių instrumentų, finansinių priemonių e, ir užtikrinti, ką dar ta bendra žemės tokia politika gali padaryti. Na, aš norėčiau tik priminti tai, ką mes kartu veikėme, nuveikėme, kad užtikrintume geresnį Europos žemės ūkio produktų ir užtikrintume jų pridėtinę vertę, kad tai atitiktų e, kokybės reglamentą, o tai atveria naujas perspektyvas vietos e, e, produktams, vietiniams produktams, konkretiems produktams, kaip, pavyzdžiui, kalnuotose vietose auginami produktai, tai leidžia mums e, teikti didesnį pridedamąją vertę Europos produktams ir užtikrinti, kad mūsų produktai bus sėkmingi tarptautinėje rinkoje. Aš taip pat norėčiau priminti tą priemonę, skatinimo priemonę, kurią įvedėme ir e, siekime užtikrinti platesnę veiklą tiek vidaus, tiek išorės rinkoje, kai yra biudžetinės išmokos tai yra nuseklesnės ir kad e, būtų tokie produktai made in Europe, kad jie labiau būtų matomi tarptautinėje rinkoje, kur matomi labai didelį augimą dar kartą e, kalbant apie kokybę ir mūsų produktai vairovę. Ir dar vienas svarbus elementas, tai tyrimai ir inovacijos, kur mes dabar parengėme tinkamą instrumentą e, tyrimų politikoje, kad tyrimų rezultatai, inovacijų rezultatai kad kuo greičiau pasiektų konkrečias vietas gamintojus ir man atrodo, kad šitie instrumentai galėtų būti pagrindas skatinti konkurencingumą ir Europos žemės ūkio darbuotojų veiklą tarp visų e, ūkininkų kategorijų, tiek mažiems gamintojams, tiek dideliems, tiek tiems, kurie eksportuoja, tiek tiems, kurie gamina vietinius produktus kai dėl tarptautinio ligmens turiu pasakyti, kad žemės tokio politikos reforma ir tai, kaip mes sudarėme prekybos sutartis, leidžia žengti pirmin, kad mes patvirtintume žemės, bendrų žemės tokio politikos patikimumą, mes apsisprendėm uh, vykdyti ekonominę partnerystę su Afrika ir mm, mes tai darom Europos lygmenių vienašališkai, nors dėja mūsų tarptautiniai partneriai nepriemė tokių pačių e, priemonių ir neatšaukė netinkamų instrumentų. Taip pat vyksta vyrios dėrybos dėl geografinės indikacijos, nuorodos pripažinimo, e, vyksta sustarimą, priimami sustarimą su Kanada, su Singapūru ir vyksta dėrybos su Kinija, kad būtų mūsų geografinė nuoroda gerbiama ir pripažįstama. Man atrodo, kad galim pasakyti, kad dabar tikrai jau užtikriname nuoseklumą tarp to, kas yra daroma bendroje žemės ūkio politikoje ir bendradarbiavimo ir vystimo politikoje, kalbėdami apie e, žemės ūkį ir maisto sektorių. Kai dėl darbo metodų norėčiau dar pateikti keletą e, paaiškinimų, ką mes darome per pastarosius penketą metų bendro sprendimo priimimo procesas, na, man atrodo, jis buvo vaisingas, ne vien tik tai dėl parlamento vaidmens, rengiant e, Europos teisės aktus, bet manau, kad e, įtraukus parlamentą mes tikrai užtikriname e, didesnį Europos e, bendro žemės ūkio politikos e, svarbumą ir me, taip pat, kai taryba gali dalyvauti procese, mes tikrai priimame bendrą e, sutarimą, kad mes galim pakeisti požiūrius ir įtraukti mūsų kasdieninį darbą, kad tai tą faktą, kad turim partnerį, Europos parlamentą. Ir galima pritaikyti darbo metodus komisijoje, prisitaikyti prie labiau politinių Europos parlamento darbo metodų. Ir esu įsidikinęs, kad per kitą kadenciją e, šitie pokyčiai bus dar labiau matomi. Kai dėl darbo metodų vykdant viešas diskusijas ir traukiant plačiąją visuomenę į šiuos procesus yra e, sprendimų dėl bendro žemės tokio politikos procesus, man atrodo, kad tokios priemonės yra esminės, siekiant užtikrinti bendro žemės ūkio politikos teisėtumą ir čia mes iškeldami iš to žemės ūkio politikos klausimus, maisto klausimus į viešumą tikrai laimėjome mes visi. Ir paskutinis žodis – Aš žinau, kad vienas iš punktų, kuris yra jums labai svarbus ateičiai, tai ką daryti, kad šita reforma, kurį vykdėme kartu, galėtų e, būti taikoma paprasčiau, kad būtų sumažinta biurokratija, bet ir jūs prašėte kuo daugiau lankstumo, taikant reformą įvairiose valstybėse narėse, jūs žinote, kad komisija kiekvienais turi atsiskaityti parlamentui ir būtent biudžeto kontrolės komisijai turi atsiskaityti prieš ją, kaip yra vykdoma bendro žemės ūkio politikos reforma ir aš siūlyčiau, kad ateityje būtų labai naudinga bendro žemės ūkio politikai, kad būtų vykdomas bendras darbas, artimesnis darbas tarp e, parlamento žemės ūkio e, komisijos ir biudžeto kontrolės komisijo, komiteto, kadangi parlamentas kaip institucija galėtų kalbėti vienu balsu, kalbant apie bendro žemės ūkio politikos reformą ir kaip kai kalbam apie tinkamą pinigų panaudojimą, kadangi mano nuomonė ateityje bus politiniai sprendimai, kuriuos reikės priimti, kalbant iš vienos pusės apie tai, kad būtų tinkamai naudojami pinigai ir visos diskusijos apie paklaidos galimybės ir taip pat užtikrinti ir e, valstybėms narėms, regionams atitinkamą lankstumą, kad mūsų tikslas e, pat būtų pasiekti gerų tikslus su turimais e, instrumentais. Taigi tiek e, norėjau pasakyti. Aš norėčiau apsistoti ties e, embargo Rusijai klausimu, nes mano ekspertas yra salėje ir jums pasakys, ką mes nusprendėme ir atsakys jūsų klausimus. Ačiū. Bardzo dziękuję. Labai dėkoju, ponė komisarė jau yra 19 prašymų užduoti klausimus ir dabar baigiame e, sąrašo sudarimą e, tų asmenų, kurie nori e, pateikti pastabas ir klausimus. Ir dabar viena minutė, viena minutė, dešimt sekundžių, kitaip neįmanoma, nes reikia baigti 18.30. Aišku, temų yra labai daug, kadangi ponas komisaras E, prisiminė, aišku, ir apie krizę, kuri vyko, kuri jau keletą metų mus kankina, taigi yra apie ką kalbėti. Bet e, dabar prašome užduoti klausimus ir pirmiausia koordinatoriai. Ponas Des, paskui De Castro, po to Hausning ir taip toliau. Taigi prašom, panas, panas Pusidės. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank, Herr Kommissar. Dėkuoju. Komisarė, esu įsitikinęs, kad jūs iš tikrųjų labai stengiatės dirbti kiek galima geriau, dėjote visas pastangas Tačiau turiu pasakyti, kad e, to darbo rezultatai mus nelabai džiugina. E, po tos diskusijos pereitų metų vasarą Luksemburgė mus pasiekė deleguotieji teisės aktai, kurie mus labai nuvylė e, per ilgas e, diskusijas. Mes niekada nesvarstėme apie vadinamosius pertvarkos veiksnius, o dabar staiga įsileidome į labai sudėtingą reformą. Ir jeigu uh, uh, pažvelgsime į tai, kas ūkininkų laukia ateityje, tai galime programuoti, kad 2019 uh, metų rinkimai mums bus labai sunkus. Linkiu, ponė komisarė, jums visokia, visokio pasiekmės ir dėkoju. Ponas Del Castro. Ačiū, e, pirmininkė, e, laikas e, suvesti praeinančios kadencijos rezultatus. Komisija iš tikrųjų gerai padirbėjo, pieno paketas, BŽUP E, didesnis legitimumas, e, sugebėjimas e, atsispirti spaudimui. Visą tai suteikė daugiau teisėtumo pačiam sektoriui. Jūs, komisarė, taip pat pabrėžėte aplinkos svarbą. Galbūt akcentuojate ją ir pernelyg smarkiai atsižvelgiant į ekonominius ir socialinius veiksnius. Tačiau, komisarė, jūs e, pademonstravote, kad bendras sprendimų prieimimas yra labai teigiamas dalykas, jis leidžia spręsti įsišaknyjusias problemas. Ir e, demokratinis dalyvavimas e, priimant sprendimus yra labai didelis jūsų nuopelnas. Už tai nusipelnote pagirimo. E Senior eh, komisario. Pane Sandra, dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, e, kai e, pradėjote savo kadenciją, kuri dabar baigėsi, pieno sektorius buvo didžiulėje krizėje. Dabar, kai e, baigėsi diskusija dėl pieno teisės aktų paketo, diskusija, kuri tęsiasi apie penkis metus, pieno sektorius vis dar yra e, gilioje krizėje. Šiandien teko skaityti Olandijoje parengtą ataskaitą, kur buvo kalbama, kad dabartinės pieno kainos neatsigaus dar metus. Aš e, e, atsiprašau, kad taip niūriai žiūriu į šio sektoriaus ateitį, tačiau e, reikia vis tik pripažinti, kad pieno paketas patyrė nesėkmę. Na ir pabaigoje, ponė komisarė, pradėjus dirbti, vienas iš jūsų įsipareigojimų buvo suteikti daugiau paramos mažiesiems ūkininkams. Dabar jūs jau baigėte savo kadenciją, noriu paklausyti, kodėl to pažado neįvykdėte. Państwa błagam, 30 sekund wydłużę. 30 sekundžių ir nedaugiau, kitaip negalėsim užbaigti. Taigi, ponas Nekursov. Ponas Nikals, dėkoju, ponė pirmininkė, atsiprašau. E, negirdėjau komisaro e, įžanginio žodžio dalies, bet vis tiek noriu padėkoti už puikų bendradarbiavimą, dėkoju mūsų regiono vardu. Taip pat e, kartu e, nuėjome e, nemenka kelio dalį sunkiomis sąlygomis, man teko e, labai dažnai prieštarauti tam, ką komisija siūlė. Nepaisant to, linkiu Jums e, visokio pasiekmės. E, e, BŽUP, aišku, ir toliau laukia sunkus kelias. Na, bet kas bebūtų ateityje, mes ir ateityje turbūt ir sutarsime ir nesutarsime, bet mums labai svarbu užtikrinti, kad mūsų ūkininkai turėtų uh, normalų. Pra... Aš manau, kad e, pirmininkė ponas komisaras prie to vis tik yra smarkiai prisidėjęs. Ponas Hoisling. Taip, ponė mm, e, komisarė, savo frakcijos vardu noriu Jums padėkoti, dėkoju ir pilietinės visuomenės vardu e, jūs nustatėte puikius bendradarbiavimo standartus su piliečių visuomenės organizacijomis E, e, aišku, dėkojame Jums už tai, ką Jūs pasakėte apie parlamento naująjį vaidmenį. E, jūs ieškojate tam tikros logikos išmokų srityje, tai yra labai svarbu, bet žalinimo. Tačiau reikia pripažinti, kad biudžete pinigų nėra pakankamai. Manau, kad jūs teis, teisingai žengėte žalinimo keliu. A. Aš žinau, kad konservatoriai tikriausiai jūs ir toliau kritikuos, bet, e, ponė e, komisarė, jūs e, savo logiką įteisinote išmokų statusą Dėkoju už naujus standartus ir labai tikiuosi, kad busimasis e, komisijos narys pratęs jūsų darbus. Pone Miller, e, ar ši reforma iš tikrųjų jūsų nuomonė padeda mažiems ūkininkams? Aš esu kilusi iš kalnuotos vietovės, mes dirbame labai sudėtingomis sąlygomis, gamindami pieno produktus, e, dirbame tūkstantį metrų, tūkstantį metrų virš jūros lygio, E, man nerima kelia visas biurokratizmas, kuris užgriūna mažus ūkininkus. Ir pagal dabartinę reformą, atrodo, svarbiausia yra propaguoti tas kultūras, kurios yra neauginamos Šiaurės Europoje. Norėčiau dar e, pakalbėti ir apie problemas su e, baltymais, kurios pastarojame metu kilo. Ponas Agnijo. Aš norėčiau paparbėti e, kartais taip pat. E, labiausiai man įdomu yra neonikotinoidų draudimas, kurios, kurio, kurį žaliųjų lobistai privertė padaryti. Tai yra iš tikrųjų visiems yra blogai, dabar e, rezultatas negalėtų būti blogesnis. E, Cukranendrių pramonė taip pat e, žlunga jau penkerius metus jums dirbant, nėra jokių problemų sprendimų. Tie, kurie negali auginti rapsų, kadangi jie nužudyti, turi trijų kultūrų taisyklių laikytis Aš iš tikrųjų dėl jūsų taisyklių e, širstu, bet ar ponas Čelošas čia būtų ar ne, aš e, vis tiek e, burbėčiau, nes kada nors tikiuosi tai duos kokį nors geresnį derlių. Voorzitter, dank u wel. Commissaris, ik ken u in Nederland als... Uh... Ačiū. Oh, gracias. Okay, okay, okay, oh, thank you. Sí, gracias, señor comisario. Yo quería agradecer. Ačiū, komisarė, labai ačiū Jums už penkerius metus darbo, už Jūsų bendradarbiavimą. Dėkoju už Jūsų norą palaikyti dialogą su mumis, dėl ko darbas buvo vaisingas. Jūs daug e, susidomėjimo rodėte ir viduržėmio jūros šalimis. Dėkuoju Jums už tai, ką padarėte. Nes e, viduržėmio jūros šalims penkeriai metai reiškia daug. Jūsų santykiai su parlamentu buvo geri taip pat. Na, trumpai dėl problemų su Rusija. Atrodo, kad e, komisija ėmėsi veiksmų labai greitai, rūpiučio mėnesį. tačiau mėnesį reikėjo e, laukti na, paramos, dabar e, ta parama kažkokia atėjo, tačiau dėlsimas iš tikrųjų e, buvo žalingas ūkininkams ir gamintojams. Galbūt dabar pasiūlytos priemonės būtų, galė, būtų galima būtų jas panaudoti grįžtamuoju būdu. Toliau pana Schneider. Ačiū, atsiprašau, kad aš e, nesulaukiau savo eilės, pirmiau norėčiau padėkoti komisijos nariui už visą darbą. E, Jūs minėjote vaisius ir daržovas ir pieną, e, kalbant apie Rusijos sankcijas. Nepamirškite, prašom, taip pat ir kiaulienos, tai yra problema taip pat. kontaktus tarp e, Žemės ūkio komiteto ir biudžeto komiteto, tai krizės metu reikia naudoti pinigus kriziai. Ir po to galvoti, kaip e, tęsti e, Žemės ūkio politiką. Dėkuoju, atrodo, kad su prancūzų kalba vertimas nevyksta. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš, aš norėčiau padėkoti Jums, kaip žemės ūkio darbuotojais, už Jūsų darbą prie penkis metus, labai sunkiamis sąlygomis, turint daugiau išvadų. Jūs suvaldėte pieno krizę prieš penkis metus, o dabar Rusijos krizė, na, aišku, pasirinkimas ir dirbti su reforma. Pirmiausia klausimas, ką jūs dabar pakeistumėte, atsižvelginti tuos mūsų pragyventus metus toje reformoje, kuri dabar jau turi būti pradėta vykdoma. Aišku, norėčiau padėkoti jūs, jums už sažiningumą, jūs teikiate, kad, kai kalbam apie tiesioginės išmokas, kad yra jos um, skirtingos. Ir papildomi mokėjimai, tai yra papildomos priemonės tarp e, biudžeto išmokų ir išmokai kiekvienam asmeniui. Tai aišku, tai yra tiesa. Toliau, dėl embargo. Ir žinote, kad Lenkijos pasiūlymai yra atmesti, o dabar iš e, šalies e, kvotų at, atimama labai daug. Manau, kad tai neteisinga. Dėkoju ir kai dėl tokio klausimo, ką jūs pakeistumėte, tai labai įdomu, ką jūs palikote tarp užrašų e, savo e, įpėdiniui. O dabar ponas Kužniuk. Dziękuję bardzo. Dėkuoju. Pone komisarai, komisar, jūs kalbėjote apie politinį embargo žemės ūkio produktams, kurį įvedė Rusija žem, Europos žemės ūkio produktams. Ir kokia yra komisijos reakcija? Tai nėra politinė reakcija, nepaisant to, kad šitas embargas jau galioja du mėnesius Europos Sąjungai ir nebuvo jokių kompensacijų, ne vienas euras nebuvo išmokėta, o kasdien reikia parduoti e, produktus už ženkliai žemesnės kainas negu iki šiol. Ar jūs nemanote, kad šita komisijos reakcija leidžia e, panaudoti šitą krizinį resursą, kur buvo skirta daug lėšų e, finansuoti krizės padariniams, buvo kai klaidinga ir dabar komisija ieško mažesnių e, sumų ir tikrina dokumentus, kuriuos patikė žemės ūkio darbuotojai ir niekas nežino, kokiais kriterijais remintis. Ir dabar žemės ūkio darbuotojai negauna jokių kompensacijų. Tai, tai rodo, kad greitai tie pinigai neateis. Ar tai nebuvo klaida? Bardzo dziękuję. Labai ačiū, pone Dolpmand. Ja, danke. Ja, ich denke, in einer Minute. Ačiū. Turiu tik tai vieną minutę, o aptarti reikia penkerius darbo metus. Tačiau e, ūkininkų dirbančių su etingomis sąlygomis, e, akimis žvelgiant, tai na, jūs e, atrodo dirbote sėkmingai penkerius metus, peržiūrėjote kokybės paketą, pieno produktų paketus, o dėl BŽUP reformos, tai tik laikas parodys, kas buvo gerai, kas buvo blogai vykdant ją. Jūs minėjote lankstumą. Kartais to lankstumo yra per daug. Italijos požiūrių tai yra vis dar naudojami istoriniai kriterijai ir lankstumo yra daug iki 20 metų. Galbūt reikėjo didesnės vidaus konvergencijos e, jūs kadencijos metu. Aišku, kad ne jūs e, vienas kaltas dėl problemų. Mes EPP parlamente irgi e, turime savo kalties dalį. Ačiū, panas Tučios. Labai ačiū. Visų pirma, norėčiau aš padėkoti Jums už penkis darbo metus, už bendradarbiavimą su parlamentu, už tokį gyvą, kompetentingą bendradarbiavimą. Tai tikrai buvo stipriau Jūsų kadencijos pusė. Jūs dirbote sunkiamis sąlygomis, buvo didelis politinis spaudimas. Ir sėkmė yra tai, kad apskaitai bendra žemės ūkio politika dar yra vykdoma ir e, priekybos lobby buvo Europa labai stiprus ir jis nori, kad kuo mažiau mūsų žemės ūkio gamintojai gamintų ir kad kuo daugiau maisto produktų būtų importuojama iš kitų šalių. Ir laikas ribotas, taigi aš norėčiau papildyti pono Kužmiko e, pastabą dėl embargo. Čia dėja komisija nepasirengė tokiai situacijai ir kai e, Rusija užėmė Krymą, buvo galima tikėtis tokių veiksmų, kad ES buvo geriau pasirengusi. Anks, anksčiau kilo tokie signalai, tai galbūt mes nebūtume užkirtę kelią, neleidę Rusijai įvesti embargą. Taigi šitas aspektas nebuvo gerai gyvendintas. Ponas Tropi. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisarė, aš esu naujas parlamento narys, todėl nelabai galiu vertinti <clears throat> jūsų veiklos, bet e, iš tikrųjų noriu pasakyti apie šios dienos e, gyvenimą ir apie rydienos. Aš noriu Jums padėkoti, Jūs nesenai lankėtės Lietuvoje ir iš tikrųjų labai e, nuoširdžiai nuosekliai susipažino su situacija ir e, tai kad e, sakykime dėl bendrų reikalų ir embargo reikalų pieno kainos nukrito virš trisdešimt procentų e, kiaulių maras praktiškai visą ateitį sugriovė tiek lietuvoje tiek baltijos šalyse šitoje srityje ir žmonės nemato sprendimų žmonės klausia kas bus su reiškia pieno kainom kas bus su kiaulių pramone negauna atsakymo iš nacionalinės valdžios negauna atsakymo iš europos ir iš tikrųjų labai norėtųsi kažkokio atsakymo aiškesnio kad žmonės galėtų įsiimti perspektyvą atsiskaitymo grandinė kaip ir nelabai veikia todėl tikrai norėtųsi mm, paprašyti kad tą ką galite padaryti padarykit iš tikrųjų tai bus jums didelis pliusas. Pan Korti. Panas Korti. Thank you, uh, Chairman, and best wishes to you. Ačiū pirmininkė, geriausiai Jums linkėjimai. Vienas iš dalykų, kuris rūpi man ir kitiems nariams, yra uh, ūkio inspektavimo poveikis uh, kai kuriais atvejais. Ir tas spaudimas ūkininkams daromas. Kartais tos inspekcijos būna kelios vienu metu ir apskritai inspektavimo režimas pastaruoju metu pablogėjo. Visi supranta, kad inspektavimai būtini. Reikia užtikrinti, kad maisto produktai, kurie yra gaminami, būtų aukštos kokybės. Ar įsivaizduojate, kaip komisija galėtų imtis kokiu nors priemonių, kad režimas taptų sažingesnis tiek ūkininkų, tiek vartotojų atžvilgių. Pan poseł Ferrand. Nous sommes réunis euh, ce soir. Na šiandien susirinkome, susitikėme su jumis, ponė komisarė, ir turiu pasakyti, kad jūs tikrai suteikė didžios svarbos žemės ūkiui. Dabar žemės ūkis yra tarp kūjo ir priekalo. Iš vienos pusės mes esam pažeidžiami e, išorės prekybos, o iš kitos pusės mes priklauso nuo aplinkos saugos tai yra e, įgyventinti 2015 metų paketą. Taigi, gerbimas komisarė, žemės ūkio darbuotojai e, tiesiog yra labai sunkiau padėti. Ir dabar jie e, priklausomi ir nuo Rusijos embargo. Ir 40 procentų biudžetos yra mažesnis palyginus su 2000 metais. Ir klausimas, kaip Europos žemės ūkio darbuotojai, kaip ūkininkai gali atstovėti prieš e, agresyvius pasaulinius konkurentus. Pan poseł Dante, bardzo proszę. Ponas Dante. Gerbiamas komisarė, aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už bendradarbiavimą, kuris buvo labai mums naudingas per visus penkis metus. Tai jau buvo paminėta, e, kad jūsų dėmesio sulaukė pietų šalis ir jūs tikrai pager, pagerinote darbą tarp jūsų tarnybos ir žemės ūkio komitetų. Jūs e, vis tiek įstiprinti eksportą, jūs taip pat įvertinote žemės ūkio paramos sistemą. E, ir e, apie jos perspektyvas. Ir kokias išvadas darote jūs, kalbėdam, kalbant apie Europos e, žemės ūkio politikos ateitį? Dėkoju, ponė Delais. Pan poseł Delais. Ponas Delais. Merci. Przepraszam, pani poseł. Atsiprašau, ponė. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, Gerbimas komisarė, Aš taip pat esu nauja parlamento narė ir aš, aš taip pat esu daržovų gintoje. Turiu pasakyti, kad jūsų reakcija į Rusijos embargą turėtų būti svarstoma ir jie svarsto mano kolegos laiko ją nepakankama ir tikrai mm, mūsų sektorius tokia krizė pirmą kartą susidūrė ir dabar tikrai reikia rasti naujas rinkas, kad e, būtų atsakyta į, kitų, į tos svarbius klausimus, kad būtų skatinama gamyba. Ir e, aš ir kolegos, vaisių ir daržovių augintojai mus finansuoja e, iš to biudžeto, kuris skirtas skatinimams. Ir manau, kad nuo pat krizės pradžios man atrodo, kad komisija tikrai turėjo rasti kitų e, priemonių, kad žemės ūkio darbuotojai galėtų ieškoti naujų rinkų. Bardzo dziękuję. Labai ačiū. Mums jau, nes jau visi e, prašė žodžiai įgavo, uždavė klausimus, o dabar suteikiu žodį ponui komisarui. Dar ponė Maginės, ponė pirmininkė, labai prašom. Uh, thank you. Um... Dėkoju. Visų pirma, ponė komisarė, noriu asmeniškai Jums padėkoti. Gera buvo su Jumis dirbti. Ačiū, kad buvote atvykęs į Airiją. Mūsų diskusijų pradžioj pasidalinote savo išmintimi. E, ir niekas atrodo to nepastebėjo. Jūs paminėjote, kaip svarbu yra bendradarbiauti su biudžeto komitetu. Tai labai svarbu. E, Mūsų biudžeto kontrolės e, komiteto e, nariai, pavyzdžiui, skirtingai mato problemą susijusią su inspekcijomis. Ir tuos dalykus reikėtų, reikėtų spręsti. Kalbant apie jūsų palikimą, ES žemės e, ūkyje. Kaip galėtumėte jį įvertinti? Aš sakyčiau, kad bendram sprendimų prieimime galėtume patobulinti du dalykus. Tai pirma, artimiau bendradarbiauti dar e, jums e, teberengiant savo būsimų teisės aktų pasiūlymų. Ir antras rytis tai yra patobulinti deleguotojų aktų prieimimą. Aš e, trumpai norėčiau dar kartą apie e, sankcijas Rusijai pakalbėti plenarinėje sesijoje. Buvo klausima, ar e, negalima būtų numatyti tam tikrų lėšų ūkininkams, kuriems tenka pagrindinis smūgis dėl Rusijos krizės. Ir e, buvo nemažai taip pat pažerta kritikos dėl žalinimo priemonių, dėl e, papildomos biurokratijos, kuri atsiranda ūkininkams. Tad aš ir noriu paklausti, jeigu dar vieną kadenciją galėtumėte dirbti, ką pakeistumėte, ką darytumėte kitaip? Kuja. Labai labai ačiū. Na, viskas dar yra įmanoma. Ponas komisaras yra dar jaunas, taigi sudėkim žodį, prašom atsakyti. Merci beaucoup. Labai dėkoju už jūsų pastabas, už jūsų žodžius. Aš tikiuosi, kad ateityje mes vėlgi kada nors turėsim galimybę diskutuoti, galbūt neformaliai. Na, yra daug e, klausimų, ką aš daryčiau toliau. Na, man atrodo, kad e, tas, kas mane uh, pakeisti, jis nebekalbės apie tai, bet aš turiu kalbėti tai, ką aš padariau, o kas mane pakeis, jis turės savo minčių ir jis prisims savo darbo krūvį, tai aš nežinau, ar būtų teisinga iš mano pusės, kad aš išsakyčiau dabar savo uh, požiūrį apie kažką kitą e, mandatą aš kalbėjau su panu e, naujoju įpėdiniu ir aš žinau, kokią jis turi patirtį. Uh, Ir aš tikiu, kad jis ateis ir atsineš daug naujų idėjų. Tačiau ši reforma e, yra teigiama, kad yra daug ką pataisyti, nes buvo padaryta nemažai klaidų. Ši reforma yra mūsų darbo rezultatas visų trijų institucijų trauktų darbo rezultatas. Aš visuomet pasirengęs ginti savo pasiūlymą, koks jis buvo pradžioje, tačiau jis buvo taisomas normalu demokratinis procesas, kadangi ir taryba, ir parlamentas įsikišo. Ir tai, ką mes nusprendėme Luksemburgė, tai yra rezultatas to, ką mes darėme kartu per tą procesą, per dėrybas. Ir tai nebuvo mano pradinis pasiūlymas, ne komisijos pradinis pasiūlymas. Aš jam pritariu, kadangi kadangi toks yra demokratinis žaidimas. Europos parlamente taip pat yra daug politinių frakcijų ir, ir jos turi savo viziją, tačiau mūsų, mano asmeniniu požiūriu, man atrodo, kad kas yra svarbiausia, tai priimti demokratijos rezultatą ir taip pat mokytis iš šito demokratijos veiksmo, siekiant pagerinti mūsų darbą. Aš visuomet esu pasirengęs lyginti tai, ką komisija iš pradžių lygino ir kas gavosi gale ir kas yra sudėtingiau, kas yra paprasčiau. Mes visi norėjome geriau atsižvelgti į tuos skirtingus lūkesčius reikalavimus, kuriuos įtraukėme į reformos dėrybas ir rezultatas yra tai, ką mes aptarėme kartu. Man atrodo, kad aš ir aš sakiau, pritarus reformos paketui, kad vien, ne, po vienų metų taikymo reikės, bus jau ką patobulinti, patobulinti įvairius e, žalinimo elementus, kadangi tai yra naujiena visiems šie nauji elementai. Tai aišku, kad reikės pagerinti, patobulinti ir aš e, esu tikras, kad parlamentas turi svarbu vaidmenį šį suvaidinti. Mano nuomonė, nereikia gariauti e, žalinimo idėjas ir, ir apibriešties. Ir aišku, patobulinimai reikalingi naujiems instrumentams, bet žalinimas tai nėra politinis, e, politinė korda, kuriam ginamas biudžetas. Čia reikia suprasti tai, kad kiek kalbam apie žemės ūkio darbuotojų konkurencingumą ir taip pat apie tvarumą, apie tai, kad reikia gaminti daugiau su mažiau resursų, kuriuos turime. Ir čia man atrodo, kad Europa tikrai žengia drąsų žingsnį ir mes tikrai išmokame, mes esame lyderiai šiame procese. Bet aišku, turinį reikia tobulinti, tačiau tas faktas, kad reikia skatinti našesnį žemės ūkį, kuris integruoja socialinius, ekonominius ir gero e, žalių vadimo aspektus, na, man atrodo, kad būtent tai turėtų likti viso pasaulio rūpestis ateityje per ateinančius metus, o ne vien tik tai svarbu Europai. Ir Europa mokosi iš savo patirties ir mažina biurokratinę naštą žemės ūkio darbuotojams. Mes atsižvelgėme tai, ko nori žemės ūkio darbuotojai. Mes, aš tikrai esu patenkintas, ką ponas Anijų teigia, ponė Anijų, kad jis e, augins šitas kultūras, nes jis nusprendė, kad tai yra tinkamas kultūras, o ne tiek, kad tik tai kažkokie, kad, kad ponas Čiolas e, prašė auginti rapsus. Ir reikia atsižvelgti tai, ką nu, ūkininkai nu, jau yra atlikę šitoj srity ir tai, gali, kaip galime patobulinti šitą darbą. Manau, kad mes visi laimėsim, tai visiems bus naudinga. Kai dėl ponė Miller, dėl mažųjų gamintojų, ar jie yra daugiau apsaugomi. Na, parodykit man kitą žemės ūkio reformą, kuri geriau atsižvelgia į tai, kad egzistuoja žem, mažie žemės ūkio gamintojai Europos Sąjungoje arba, pavyzdžiui, kalnų zonose. Yra daug e, elementų ir kurie skirti konkrečiai mažiems gamintojams kaip skirstame tiesioginę pagalbą, kaip yra e, taikomi šalinimo instrumentai. Ir man atrodo, kad dabar bendroji žemės ūkio politikoje mes turim priemonės kad jos atsižvelgtų į mažuosius gamintojus ir kad jie gamintų produkciją rinkai ir kad jų darbas būtų naudingas visuomeniai. Taigi, manau, kad kalbant apie mažuosius gamintojus su maž... naujaja reforma, tai viską galim kritikuoti, bet tik tai negalim sakyti, kad yra didelė administracinė našta šitiems darbuotojams. Tai prieštrauja e, siūlomai tiesiog nišmokų sistemai ir e, reikalaujant, kad mažieji e, gamintojai taikytų žalimo instrumentus. Ponės Dantan uždavė klausimą ir čia vėlgi galiu pasakyti, ką reikėtų išlaikyti, į ką atsižvelgti, į ką atsižvelgti aplankys daugelį kitų šalių. Ir po penkių metų, lyginamas, galiu pasakyti, kad mes turim veiksmingą žemės ūkio sektorių. Kalbant apie žemės ūkį ir maisto gamybą, mes tikrai daug ką galim pasiūlyti tarptautinių lygmenių, kai kalbam apie diversifikaciją ir apie kokybę tuo mes skiriamės nuo kitų pasaulio regionų. Mes pabrėžime diversifikaciją žemės ūkio. Mes taip pat turim galimybę ir pabrėžti to, kad mes diversifikuojam tai, ką mes gaminame. Kai kas teigia, kad žemės ūkio darbuotojai nėra savo likimo šeimininkai ir kad jie negali konkuruoti su kitu pasauliu, tokiu produktyvistinio požiūriu. Turiu pasakyti, kad Europos žemės ūkis ir maisto sektorius Europoje, koks jis yra dabar, jis tikrai turi didžiulį vertę, nes Europos Sąjunga yra didžiausias maisto produktų eksportuotojas pasaulyje. Tai nieko nėra pridurti dėl žemės ūkio e, našumo. Ir kas man uh, kas mane, džiugina, kas mane džiugina, tai mes ne eksportuojam kiekį, bet mes eksportuojam pridedamąją vertę. Ir svarbiausia vertė mūsų eksporto, nes mes ne eksportuojam tik tai žaliavas, bet mes taip pat eksportuojam ir žinias, ir tradicijas ir įvairovę. Būtent tai yra ES turtas jeigu mes būsim izoliuoti besigenčiame ir evoliucionuojančiame pasaulyje, tai esu įsitikinęs, kad mes tikrai nepadėsim žemės ūkio gamintojams, nes tai sumažins importą, bet aišku taip pat ir sumažins eksportą. Ir tai atims darbo vietas žemės ūkyje ir maisto sektoriuje. Taigi, man atrodo, kad tai yra stiprieji E, Europos žemės ūkio punktai, būtent šita pradėdamoji vertė, e, kuri yra moksle, kuri yra tradicijoje, kuri yra galimybėje e, užtikrinti inovacijas Europos žemės ūkio sektoriuje. Toliau, žemės ūkio sektorius turi suteikti galimės visiems ir didesnis ir mažies, mažiesiems ir kas dirba lygumose ir kalnų zonose. Tai būtent tai mes turėtume išlaikyti ateičiai. Ir man atrodo, kad pasakyti, jog mes vykdėme bendrą žemės tokią politiką, kuri yra paprastesnė, nes taikome vis, taisyk, tas pačias taisyklės visiems, tai būtų paprasčiau rizikuojant kad mes paveiksim štai vairovę ir kai, kai kurie turės pasitraukti žemės ūkio, nes jie skiriasi nuo, vidu, nuo, nuo tos vidutinybės. Na, man atrodo, tai prieštarauja Europos Sąjungos sudarčių dvasiai, kurios e, pradėjo bendrą žemės ūkio politiką. Ir Europos Sąjungos 28 narėjom būtent čia yra politinių inovacijų galimybės įnovuoti institucijas įrodyti, kad mes turim žemės ūkio politiką, kuri išlieka bendra, tačiau kuri atsižvelgia į vairovę ir kuri suteikia šansą visiems. Ir paskutinis žodis, kalbant apie Rusijos krizę. Mes įsikišome kaip įmanoma anksčiau, kaip mes tik tai e, sužinojame, ką Rusija nusprendė. Aš nežinau, ponia Vaičiakovski, ar mes galėjome numatyti tai, ką Rusija nusprendė kokius kultūras, kokius produktus jie paveiks ir kad galėtume numatyti iš anksto priemonės. Bet kai tik tai buvo įmanoma, mes priėmėme į sprendimą, kaip įmanoma greičiau. Ir šita priemonė ir įsigaliojo 28 rūpjūčio nors e, sprendimas buvo priimtas anksčiau, tačiau priemonė jau buvo taikoma nuo 28 rūpjūčio tos dienos. Draudimas buvo e, priimtas Rusijos 7 e, rūpjūčio, taigi po 10 dienų priemonė jau įsigaliojo kodėl mes negalime kompensuoti visiems Lenkų gamintojams, nes tikrai reikia atlikti korekcijas tų taikomų priemonių. Europos komisija negali viską kontroliuoti, pas kiekvieną žemės žemdirbį ir užtikrinti, kad tai, ką mes rašėme į dokumento tekstą, yra taikoma vietoje. Aišku, kad mes turim imtis veiksmų, veik, aktyvių veiksmų, kreiptis į nacionalinės institucijos, kad tokiuose krizėse galėtume greitai ir veiksmingai reaguoti ir padėti žemės ūkio darbuotojams. Tai galbūt susidaro įspūdis, kad ga, taisyklės galime interpretuoti taip, bet iki tam tikros ribos. Ir galiausiai mes turime remtis Europos pinigų valdymo kokybę. Čia mes nebeturim e, galimybę veikti ir mes turim užtikrinti, kad pinigai, kurie yra skirti krizinėms priemonėms, nebus panaudoti iki galo, nes kartais e, yra prašymų kompensuoti, kurie galbūt nėra tie prašymai teisingai pateikti ir mes negalime jų kompensuoti, bet ką darys Europos komisijos darbas toks toliau. Kodėl mes negalime kompensuoti daugiau negu 50 procentų, nes komisija negali nieko daryti. Mes galime tik tai taikyti tarybos ir parlamento reglamentus. Ir taryba ir parlamentas nusprendė, kad naujos skatinimo priemonės, naujos skatinimo reglamentas bus įsigalios šiek tiek vėliau kad pal būtų palikta laiko persitaikymui. Taigi naujasis reglamentas, kuris užtikrina didesnį e, lankstumą, lankstumą ir didesnį finansavimo, nesnis finansavimo galimybės, mes dabar taikome kol kas galiojantį reglamentą ir yra bendras finansavimas 50 procentų lygis. Mes galvojame apie tai, bet mes neturim laiko pakeisti šitą reglamentą mm, per atitinkamą laiką dėl darbo tarp parlamento ir komisijos, ponė Maginis tiki tarp kitko, kad dėl deleguotojų teisės aktų ir mes turime remtis vienais ir kitais. Ir kai aš teigiu, kad Europos komisija taikys bendrą sprendimo prieimimo procesą. Na, man atrodo, kad sprendimai ir delikuotų teisės aktų taikymas, mes tikrai čia turim dar daug darbo atlikti, turim įtraukti ir integruoti tą faktą, kad teisės aktų rengėjai suteikia mm, komisijai tam tikras galės ir komisija turi naudoti šitomis galiomis, bet mes turime laikytis reglament, pagrindų reglamento raidės ir dvasios. Ir parlamentas ir komisija ir supranta, kad deleguoti teisės aktai negali daryti nieko kito, bet tik tai mes turime taikyti pagrindų teisės aktus. Tai tiek dėl ateities sprendimų mes e, dar turim paprašyti papildomą paaiškinimą. Aš turiu dėko, padėkoti Jums už Jūsų bendradarbiavimą, už atvirumą. Aš labai daug išmokau e, dirbdamas kartu su Jumis. Be jokios abejonės aš ateityje liksiu žemės ūkio sektoriuje ir e, tiek žemės ūkio priemonėmis, tiek politinėmis priemonėmis mes turėsim galimybę ateityje bendradarbiauti. Dėkuoju. Panie komisarzu, to były. Gerbiamas e, komisarė, buvo tikrai įdomus ir e, naudingi metai ir mums, ir, jiem, ir jums, ir kaip parlamentas ir komisija tikrai ir mes esame labai atsakingi, nes tokias prievalės mums suteikia Lisabonos sutartis, darbas atliktas per penkis metus yra tikrai didelis ir pokyčiai dabar ir nepriklauso nuo mūsų, nepriklauso nuo vidaus elementų. Situacija keičiasi ir ai, tam tikri vertinimai šito, šitas vaikų tarpio mums atneš gyvenimas, atneš gyvenimas. Ir aš manau, kad e, šita patirtis susijusi su deleguotaisiais teisės aktais, ateitie bus kaip įmanoma geresnė, mes daug ko išmokome. Dėkoju, gerbimis komisarė, jums už puikius metus. Kartu dirbame, atsakingai dirbame. Europos e, žemės ūkio ir žemės ūkio darbuotojų naudai. Dėkojame jums ir linkime jums e, sėkmės ir tikrai, tikrai susitiksime dar ne kartą kadangi atsižvelgiant į jūsų didelę patirtį, reikia ją išnaudoti ateityje šitoje srityje. Taigi, didžiausi sveikinimai ir padėka e, jums. Nuširdžiai ačiū. Gerbimieji, porą informacijų dėl tvarkos e, už po minutės su ponu komisaru. Mes kviečiam visus, turim susitikimą salį 5G3 ir ten bus pateikt parengta ataskaita dėl Vakarų Balkanų, kalbant apie jų pasirengimą ateityje į Europos Sąjungą. Tai vienas dalykas, taigi visus nu, čia tiek kviečiu į šitą susitikimą 5G3 dabar iš karto, rytoj komisijo, e, e, komisaras Andriu dalyvaus posėdyje, ir jis dalyvavo Europos žemės ūkio darbuotojų suvažiavime. Dėkoju visiems, dėkoju komisarė jums, nuoširdus sveikinimai ir linkėjimai.